4 procentai nuo metinės apyvartos. Mes taip pat e, užkirtome kelią vienai komisijai, nuos, vienai komisijoje siūlomai nuostatai, tai yra apribojimas. E, Atsisakymo, galimybės atsisakyti teisės e, ar galimybės atsisakyti e, sutarties nutraukimo teisės. E, ir Taip pat yra labai e, gaila dėl to, kad šitoj, šitame juodame e, sąraše nėra dvigubos kokybės produktų dėl to, kad dauguma valstybių narių tam prieštaravo. Taigi visą tai, ko mums pavyko pasiekti, siekti, negi mes išmesime visą tai į šiukšlių dėžę. Ne, mūsų frakcija siūlo vis tik patvirtinti šį paketą, bet įvesti tikrinimo taisyklę ir kad ta tikrinimo taisyklė būtų pasinaudota kitoje kadencijoje ir e, kad ta taisyklė būtų pasinaudota tam, kad e, būtų dar labiau pagerintos vartotojų teisės ir kad per, e, ir taip toliau būtų kovojama su dviguba kokybė, nes mes negalime toliau netoleruoti tokios situacijos, kai yra siūlomi e, geresnės ir prastesnės kokybės produktai vienoje rinkoje. E, tai yra tikrai netoleruotina, tačiau vis tik tai e, rytoj mes, mūsų frakcija palaikys pasiektą kompromisą. Dėkoju. ECR frakcijos vardu vieną minutę kalbės ponas Škripek. Pone pirmininkė, mūsų kartai, mano kartai E, žmonėms iš vidurio Europos e, geležinės uždangos griuvimas buvo e, simbolis. Ir mūsų vaikams e, simbolis bus šie metai, kai mes patvirtinsime e, nuostatas, kurios neleis prekiauti produktais, e, kai pasitelkiant tą pačią pakuotę, parduodami prastesnės kokybės produktai. Mes kovojame už e, vienodą produktų kokybę ir Europos komisija, e, kurioje dirba 20 tūkstančių darbuotojų, komisija suvokė šitą problemą tik tai tada, kai e, komisijos pirmininkas Junkeris pasakė, kad Slovakai neturėtų e, turėti mažiau žuvies žuvies piršteliuose, e, vengrai neturėtų turėti mažiau šokolado. E, Ir taip toliau. Tik tai tada komisija suvokė šios problemos mastą. Ir dažnai e, mes e, rinkoje veikia melas. Ir pavyzdžiui, e, yra daug dalykų, kurių dar mums nepavyko pasiekti. Dėkoju. Toliau Alde frakcijos vardu ponas Selimovič. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš kelis metus internete perkau e, Užsisakiau pirm, e, kambarį e, viešbutyje, e, kuris turėtų, tu, turi būti nuostabus, baldai turi būti nuostabus, tai yra buvo sunku e, patikėti. Bet kai atvykau į, vie, į viešbutį, pamačiau, kad tas viešbutis visiškai nėra toksai įspūdingas. Aš mačiau, e, pamačiau kažkokį garažą, kuris buvo paverstas viešbučiu. E, taigi e, šitas teisės aktas pasitarnaus tam, kad ateityje nepasikartotų tokie scenarijai. Nes tai yra scenarijai, su kuriais kasdieną susiduria ES vartotojai, pirkdami prekes internetu. Ir manau, kad e, kalbant šią prasme, tai yra pergalė vartotojams. Taip pat tai yra teisė atsisakyti sutarties. Pavyzdžiui, mano atveju tai būtų buvę labai aktualu. E, taip pat e, Taip pat tai bando spręsti dvigubos kokybės produktų problemą. E, aš suprantu, kad tai yra labai sudėtinga, bet bent jau yra teisingas požiūris ir e, dabar bent jau e, nerimtoms firmoms sudaromos kliūtis jūs apgaudinėti. Ir Ir taip pat yra labai svarbu, kad reitingavimo kriterijai būtų aiškiai matomi vartotojams. Ir taip pat ateityje mes norime siekti to, kad tas, kas pristatoma internete kaip įspūdingas, iš tiesų būtų įspūdingas. Ir e, mes, e, mes nežadame gražinti komitetą šito teisės akto vien tik dėl neišspręstos dvigubos kokybės produktų problemos. Ja, Dank, Herr Präsident. Pona Širdevan, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, yra labai gerai, kad ES e, gerina vartotojų apsaugos taisyklės. Taip pat yra labai gerai, kad Europos parlamentas kaip tiesiogiai išrinkta institucija e, e, numatė galimybę atsisakyti sutarties, ko nenumatė komisija, bet man atrodo, kad šiame naujame teisės akte yra viena problema, kurią mes visi suvokėme, tai yra dvigubos kokybės produktai, jeigu pavyzdžiui, E, kažkas, kažkaip, pavyzdžiui, vokietis e, į Lenkiją važiuoja su vaikais ato, atostogauti ir perka kažkokį produktą, e, tai jame turėtų būti tiek pats viesto, kiek ir Vokietijoje, o ne palmių aliejus, bet dėja dabar taip nėra. Ir mes matome, kaip įmonės bando didinti savo pelną ir kaip nuo to kenčia europiečiai vidurio ir rytų Europoje, jie tampa tarsi antrarūšiais piliečiais. Ir manau, kad mes turime e, padaryti viską, kad būtų užkirstas kelias tokioms praktikoms, kad mes tikrai būtume solidari Europą. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu, ponė Reda, vieną minutę. Ačiū. Nepaisant puikių nuostatų dėl skaidrumo ir vartotojų teisų internete, trūksta vieno labai svarbaus dalyko. Tai yra aiškaus draudimo dėl dviejopos produktų kokybės. Apgailestauju, kad šis parlamentas e, yra susiskirstęs ne tik ideologinę prasme, bet ir geografinė. Vieniems atrodo, kad tai yra pakankamai gerai ir parlamentas e, nusileido, o vidurio ir rytų Europos nariai norėjo, kad būtų pasiekta daugiau. Svarbiausia yra, kad su visais ES piliečiais būtų elgiamasi vienodai. Tai yra svarbiausias dalykas. Jie neturi būti diskriminuojami dėl to, kad gyvena kur nors kitur ir jiems dėl to neturi būti parduodami prastesnės kokybės produktai. Todėl mes turėjome padaryti viską teisingai, bet trišalis dėrybos vyko skubotai ir Europos parlamentas prižadėjo piliečiams uždrausti dviejopos kokybės produktus. Ačiū. E, baigė kalbėti nariai frakcijų vardu, o dabar panas Guoga, viena su pusė minutės. Diena yra tikrai labai svarbi mes nepasiekėme įprast normalaus susitarimo be diskriminacijos, be diskriminacijos kiekvieną savaitę. Štai praėjusią savaitę matėme tą diskriminaciją judumo dokumentų rinkinyje, o dabar kalbame apie antrarūšius produktus. Mes žmonėms parduodama antrarūšius produktus jų vartojimui. Mes diskriminuojame juos. Uh, Ar mes norime sąžiningos Europos visiems, ar mes norime tokių pačių produktų, tokios pačios kokybės produktų? Taip, nepasiduokime, toliau kovokime dėl to ir laimėkime, kad visi turėtume sąžiningą e, susitarimą. Vienoda Europa, visi lygus ir visi laimėtojai. Ačiū. Toliau pane Senalova, vieną minutį. Ačiū komisijos narė kolegos. Tas susitarimas, kurio pasiekime, yra pateisinamas ta prasme, kad vartotojų situacija yra pagerinta. Mes jau kalbėjome, kad jeigu nepatvirtin, nepatvirtinsime šio dokumento rytoj, tai vartotojai turės palaukti dar vienerius metus. Kai kam gal gali pasirodyti, kad jie yra antrarūšiai piliečiai. Būtent todėl aš nebalsavau už, o pateikiau pasiūlymą dėl pakeitimo. Jeigu pakeitimams bus pritarta, vėl grįšime prie dėrybų stalo, nes e, nepritarsiu tokiam tekstui e, kad norėčiau savo piliečiams pasakyti, kad mes panaikinome dviejopą kokybę. Ir kaipgi galime tai padaryti. Dviejopa kokybė turi būti laikoma nesažininga praktika ir produktas turi būti vadinamas vienokiu pavadinimu, turėdamas vienokią kokybę. Nepasiduokime spaudimui, nekeiskime savo nuomonių, uždrauskime dviejopą, dviejopios kokybės produktus, e, nes tai nėra smulkmena. Ačiū. O dabar E, ponia Harantsova, vieną su pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Tai mūsų paskutinė plenarinė sesija ir mes turime šią galimybę ir tikrai turėtume baigti diskusijas dėl kakavos kiekio šokolade. Man kaip Čekijos Respublikoje išrinktai par Europos parlamento nariai šis rezultatas yra nepriimtinas. Ar taip nutiko dėl spaudimo iš valstybių narių ar iš įmonių, kurios nori užpildyti parduotuvių lentynas prastos kokybės gaminiais. Bet tai labiausiai liečia vartotojus rytų Europoje ir matėme tą aiškę rytų Europos šalių poziciją. Nepasiekėme to, ko norėjome, tačiau šiaip ar taip turime teisės aktą, su kurio pagalba bus kai ko siekiama. Šis teisės aktas yra švelnus. Jis nėra tvirtas teisės aktas, kurios galėtų mus apsaugoti nuo nesažiningos praktikos. Kitaip sakant, uh, Mes gamintojams dabar jau suteikiame galimybę ir toliau siūlyti skirtingos kokybės gaminius, e, pasiteisinant, kad tokie yra mytybos, tokios mytybos preferencijos. Ačiū. Pane Šoindrova, ar priimate mėlyną kortelę? Puiku. Ačiū. Aš iškėliau mėlynąją kortelę, nes norėjau užduoti klausimą. Ar jums netrodo, ponė Harantsova, e, kad ne per stipriai kalbame, kad jūsų formuluotės nėra per daug, yra per daug stiprios? Juk žinote, kad e, tai yra nesažininga praktika ir tik ši komisija ir ši komisijos nariai, o ne ponas Junkeris ir ne parlamento nariai ėmėsi veiksmų šioje srityje. Pirmininkė dėkoja už klausimą. Turite 30 sekundžių atsakymai pateikti. Vážená paní kolegyně, jak jsem řekla, já jsem gerbiamoji kolegė, jau sakiau, kad esu nusivylusi rezultatu. Taip, iš tikrųjų, šis parlamentas ne vienerius metus kovojo dėl to, kad būtų liautas e, taip elgtis. Šis tekstas netoks, kokio norėjo parlamentas, kokio norėjo mano e, komitetas ir dėl to esu nusivylusi. Ačiū. Toliau žodis poniai konečnai vienai minutiai. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Jau daugiau kaip metai, kai klausimas komisijos pažadų, kad ES lygmenių bus panaikinta dviejopos kokybės produktai. Tačiau e, įtvirtinama, įteisinama, apgailėtina situacija nes buvo daromas spaudimas ir buvo pasilikta prie tokios pozicijos per paskutinės trišalės e, dėrybas trūko skaidrumo, todėl norėčiau jūs perspėti, jeigu ši direktyva bus patvirtinta tok, su tokiamis formuluotėmis, kokios yra dabar, tai Čekijos Respublikoje ji bus labai neigiamai vertinama, nes viena vertus ES primeta kon kontroversiškus įpareigojimus, kita vertus, vakarų šalis e, atlieka savo produktų metai rytų rinką tuos produktus, kokių nenori. Ir mes patvirtinsime savo nacionalinius teisės aktus, kad ir ką ES apie juos galvotų. Reikėtų grįžti prie pirminio kompromiso ir sustabdyti dviejopos kokybės produktų pateikimo rinko praktiką. Visi ES piliečiai yra vienodai vertingi. Ačiū, toliau ponia Šuica, vienas su pusė minutės. Kai kalbame apie šią direktyvą, tai iškyla dviejopos kokybės produktų klausimas. Komisijos nariai buvo užduota klausimų susijusių su diskriminacija, dviejopą kokybę. Komisijos Komisija atsakė, kad taip nutiko dėl to, kad skiriasi vartotojų skoniai. 40 Europos parlamento narių mane remia dėl to, kad šiuo klausimu būtų atliktas tyrimas. Aš taip pat ir kad būtų pasiūlytas ES teisės aktas, su kurio pagalba būtų nutraukta diskriminacija kartu su kolegė iš Čekijos Respublikos Šoidrova. Mes dirbome prie čekiškų ir slovakiškų produktų. Buvo pasiūlytas naujas susitarimas. Europos parlamento pozicija aiški ir ji buvo pademonstruota balsuojant rugsėjo mėnesį. E, dokumento tekstas nepatenkinamas, aš pasirašiau pasiūlymus dėl pakeitimų, mes turime užtikrinti vienodą kokybę visiems piliečiams. Raginu kolegas pritarti šiems pasiūlymams dėl pakeitimų, kad būtų išvengta dviejopos Europos priešingo atveju. Mes e, baigsime darbą su kartėliu. Norėčiau priminti, kad pats ponas Junkeris teigė, jog Europa turi kvepuoti vienodai abiems plaučiais. Prašome turėti tai galvoje, kai balsuosite rytoj. Dėkoju. Toliau žodis poniai Grapinį. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Akivaizdu, kad turėjome pakoreguoti direktyvą. Ir pasiūlym, šio pasiūlymu yra koreguojamos net keturios direktyvos dėl nesažiningos komercinės praktikos, vartotojų teisių, sutarčių nuostatų, kainų pakeitimų ir panašiai. Dauguma pakeitimų e, numatoma dviejose pirmose direktyvose. Ir mums tikrai reikia užtikrinti vienodos kokybės produktus visoje vidaus rinkoje ir laikytis uh, ir gerbti visus vartotojus vienodai, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje jie gyvena. Ir turime pasakyti, kad yra ir pozityvių pokyčių, kurių negalima ignoruoti. Aš čia turiu omenyje vartotojų teisės nutraukti sutartį arba gauti kompensaciją. Žinoma, kompromise nepasiekėme tiek, kiek tikėjomės ar norėjome. Pavyzdžiui, aiškesnių taisyklių dėl dvigubos kokybės nenumatėme. Uh, Ir čia keičiamas direktyvos šeštasis straipsnis, tačiau numatomos išimtys, o tos išimtys labai susilpnino šeštojo straipsnio galę. Aišku, numatytas peržiūros straipsnis, galbūt tai yra sprendimas. Bet salėje gal nėra tiek daug kolegų, bet aš norėčiau paprašyti visų pamastyti apie tai, kas yra geriau - atmesti šį pasiūlymą ar balsuoti už jį ir laikytis tos peržiūros nuostatos. Dėkoju, ponia Šoitrova, pusantros minutės. Ačiū, kolegos. Aš esu įsitikinusi, kad ši direktyva yra bendrai naudinga mūsų vartotojams, nes bus jie apsaugomi nuo nesažiningos verslo praktikos, o tai yra problema aktuali visoms valstybėms narėms, kai kalba eina apie, apie agresyvę priekybą arba klaidingas peržiūras, klaidingą informaciją internete arba e, tokias atseit nuolaidas, kurios iš tikrųjų nėra nuolaidos. Ir čia du dalykai, mano manimu, yra ypatingai aktualūs, kalbant apie nesažiningą verslo praktiką. Aš manau, kad pasiektas rezultatas yra Čekijos, e, e, Čekijos nuopelnas didžiulis ir ponė Haloba buvo labai aktualus aktyvi ir taip pat norėčiau padėkoti buvusiai ministrei, kuri labai aktyviai dirbo taryboje. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijos nariai, kuri parengė šį pasiūlymą ir pristatė komisijos vardu. Jis nėra tobulas. Aš visiškai pritariu kolegoms, kurie tai pabrėžė. Aš sutinku, kad galėtumėme ir turėtumėme siekti daugiau ir numatyti aiškesnės apibrieštis. Tačiau jau praėjo dviejai metai ir per ilgai viskas užtruko, dabar per vėlų grįžti prie pradinio etapo ir tas dalis direktyvos, kurios nėra geros, galėsime peržiūrėti anksčiau ir prie, peržiūros nuostata yra numatyta direktyvoje. Aš pritariu pakeitimams, tačiau aš manau, kad žingsnis žengiamas teisinga linkme ir jeigu nebus patvirtinti pakeitimai, aš pritarsiu šiai direktyvai bet kuriuo atveju. Dėkoju. Pone Borsan, vieną minutę. Ačiū, Prieš šešerius metus, kuomet aš pradėjau darbą ties dvigubos kokybės produktų problematika, tikėjausi, kad šiandien turėsime tokį teisės aktą, kur bus uždrausta tokia nesažininga praktika. Tai yra šešerių metų įvairių tyrimų rekomendacijų dar rezultatas. Ir niekas gali, negali šiandien pasakyti, kad kruatai ar bulgarai nori tokio maisto, kuris būtų mažiau sveikas, uh, ar nori techninių prekių, kurios būtų prastesnės kokybės, ar nori tokių skalbimo miltelių, kurios, kurie praščiau skalbia drabužius. Milijonams ES piliečių tai yra labai emocionalus klausimas. Mes jautėmės kaip antrarūšiai piliečiai ir visiškai pagristai. Ir šis parlamentas parodė, kad nėra skirtumo tarp rytų ir vakarų, kad esame viena bendra Europa ir kad galime ir privalome įrodyti, kad esame lygus. Negalime leisti tokios praktikos. Lygybė yra nepaprastai svarbu ir tokį signalą turime nusiųsti šiandien Europai. Dėkoju. Ponas Pospišil. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi esu nusivylęs pasiektų kompromisų trilogo dėrybose ir manau, kad šis kompromisas neleis išspręsti dviejopos kokybės produktų problemos praktikoje, nes galiausiai atsiras įvairių interpretacijų. Tokių, tai reiškia, kad galiausiai atsidursime teisme, kalbant apie tai, kas yra kuriame produkte. Ir vis tiek matysime, kad tų produktų kokybė skirsis ir įmonės iš mūsų juoksis. Ir aš manau, kad e, tai nėra tinkamas rezultatas. Ir Aš galvoju, kad taryba tikrai nieko nebaus ir aš manau, kad galime patobulinti nesąžininkos praktikos apibrėžimą apibrėžimą, kuris nėra tinkamas. Ir aš pasisakau už tai, kad būtų aiškiai pabrėžiama, kad bejopos kokybės produktai, maistas yra nesažininga praktika ir viskas, o išimčių sąrašas tik tai apsaugos, apginstas turtingas korporacijas, kurios ir toliau teiks nevienodos kokybės produktus. Ir mes matome, kad rytų Europoje yra prastesnės kokybės produktų ir aš tikrai esu nu, nusivylęs ir, na, Deja, Čekija pritarė pasiektam kompromisui, tai yra įžeidimas, savų piliečių įžeidimas. Ir aš būčiau dėkingas, jeigu tie pakeitimai, kuriuos pasiūlė ponė Seknelova, kad jie, tikiuosi, jie bus patvirtinti ir tada bus galimybė parodyti aiškiai, kad jeigu kažką gamini, gamini kažkokį prekės ženklą ir teiki dviejopos kokybės produktus, tai yra nesažininga priekybos praktika. Mes neturime vertinti tų, to, kiek kiek skiriasi tie produktai. Ne apie tai eina kalba. Turime pritarti ponios Seknelovos pakeitimams. Pirmininkas, dėkoju. Baigėsi, baigėsi užsirašysiu jų e, kalbėtų sąrašas. Dabar spontaniški pasisakymai yra septyni prašymai pasisakyti. Suteiksiu galimybę pasisakyti visiems. Pirmiausia, Kristijan Busoj, vieną minutę. Ačiū. Žinau, kad dėrybos buvo sudėtingos ir žinau, kad nėra lengva surasti pusiausvyrą tarp poreikio užtikrinti geresnės vartotojams teisės ir užtikrinti, kad verslas būtų veiksmingas ir konkurencingas. Ir tiesa, kad pirmąjį kartą daroma iški nuoroda įstatymuose į dvi, dviejopus standartus ir valstybės narės gali imtis priversnių priemonių. Tačiau mes turėtumėme būti ambicingesni ir dviejopi standartai ši problema turi būti geriau sprendžiama mūsų įstatymuose, kadangi ši praktika sumenkina pasitikėjimą Europos Sąjungos piliečių pasitikėjimą, ypač, ypač iš vidurio rytų Europos šalių, pasitikėjimą bendraja rinka. Ir mes turime rytoj pritarti Rozos Tūn, mano kolegės, pakeitimui dėl to teksto, dėl kurio buvo balsuojama Imko komitete, tikintis, kad šis teisės aktas dar bus patobulintas. Pirmininkas dėkoju. Toliau žodis poniai Žuanai, vieną minutę. Domnule președinte, doamnă comisar,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 nors kad jūs galvojate, kad rytų europiečių skonio receptoriai veikia kitaip nei vakarų europiečių, aš jums, gerbiama komisarė, galiu pasakyti, kad rytų europiečiams jau nusibodo gauti prastos kokybės produktus, mums jau nusibodo e, vartoti e, prastos kokybės maisto produktus, e, mums nusibodo pirkti prastos kokybės e, drabužius bei automobilius, automobilius, kurie yra žymiai e, papra, e, prastesni kokybės atžvilgių nei tie, kuriuos galima nusipirkti vakarų Europoje. Visas rytų blokas per 30 metų įprato prie to, kad e, e, ta pati kokybė turėtų būti prieinama prie kitų ir nėra e, dviejų e, rūšių skonių receptorių, dviejų skirtingų skonių. Neapgaudinėkime patys savęs, e, neleiskime galvoti kitiems, kad e, mums galėtų būti taikomi kiti standartai e, nei vakarų europiečiams. Produktai turi būti vienodos kokybės. Baikite šitą diskriminacinę politiką Europoje. Ačiū dabar kalbės ponas Marijas. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Vartotojų apsaugai reikia taikyti vienodus standartus. Negali tai būti, kad e, egzistuotų dviguba kokybė. Ir e, tai darytų žalą žmonėms Europoje. Vartotojų apsauga reiškia priekybos apsaugą, pat sažiningumo priekybos rytyje apsaugą ES. Negalime leisti, kad būtų daromi bandymai iš trečiųjų šalių, e, pavyzdžiui, e, darant didžiulę žalą ir keliant didelę grėsmę e, Graikijos produkcijai, kuri yra labai aukštos kokybės ir turi geras tradicijas. Pavyzdžiui, iš Makedonijos pusės tai yra nesažininga konkurencija iš tų šalių valstyb, valstyb, valstybių pusės, kurios e, laiko save sažiningomis. Makedonija elgesi provokuojančiai. Dėl to, ponė Jūrova, e, Europos komisija turi remti Graikijos produktus, kurie įsitvirtinė jau daugybę metų, yra aukščiausios kokybės ir vis dar yra, e, juos vis dar žymi ženklas pagaminta Makedonijoje. Pane Zapovska. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Slovakija ir kitoms Europos, ir rytų Europos valstybėms e, dvigubos produktų kokybės klausimas yra labai svarbus. Matome, jog daugelis valsty... įmonių mūsų regiono valstybėse siūlo produktus su to pačiu pavadinimu, tačiau skirtingais e, ingredientais ir dažnai prastesnės kokybės. Žinau, kad nelengva rasti sustarimą, tačiau pasiūlymas, dėl kurio balsuosime rytoj, ne, mano manimu, nėra geras. Ir esu kiek nustebęs, nustebusi, kad komisija suteikė dar du metus įvertinti dabartinę situaciją ir tik tada Jei apskritai tai bus padaryta, komisija pateiks pasiūlymą uždrausti tokius produktus. Mes jau žinome, kad tokia praktika egzistuoja ir e, vartotojai tuo nėra patenkinti. Dėl to turėtume balsuoti už pasiūlymus, kurie jau dabar siūlo uždrausti tokius produktus. Europos vidaus rinkoje mes turime tinkamai matuoti kokybę ir taikyti vienodus standartus. Dėkuoju. Pone pirmininkė, kaip valstybės narės, kuri neseniai prisijungė prie ES pilietis, aš noriu pasakyti, kad labai svarbu taikyti teisingus standartus šio, šiame teisės akte. Tai yra didelis pasiekimas socialistams ir demokratams. Noriu pasveikinti savo du kolegas, ypač Volgar, e, kurios, Ol, Ol, Olgai, kurios e, dėka buvo pateiktas čia ant stalo šis dokumentas. Negali tai būti, kad vidaus rinkoje e, nėra vienodų standartų. Mes matome, jog nėra laisvo prekių ir paslaugų judėjimo. Jis yra selektyvus Todėl kreipiuosi į Bulgarijos valdžią įgyvendinti šią direktyvą. Mes negalime praėjus dešimčiai metų teikti, kad ES nėra tinkamų standartų ir tinkamų teisės aktų, kuriuos būtų galima taikyti šioje srityje. Floor, Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi ačiū pone pirmininke kolegos Kai kurios e, nuostatos e, pranešime visą mano darbą, su ponės, kurį nuveikiau su ponė Varsanova ir Janoleva, e, tiesiog išmetė pro langą. Mes neturime dabar vienodų taisyklių, visi rytų Europos vartotojai užduos savo klausimą, kągi Europa vardan manęs daro kodėl jinai elgesi skirtingai su skirtingais Europos piliečiais, kodėl nesudaikiamos vienodos teisės visiems vienod, ES piliečiams, kodėl piliečiai nėra lygiaverčiai. Me, mes esame skaling, skolingi europiečiams, kurie už mus balsuos. Ir rinksi šį parlamentą, nes jie tikisi, kad mes apginsime jų interesus. Ar mes norime ginti tik tai koncernų interesus. Man yra didelė gėda, kad pirmininkaujant Rumunijai turiu pritarti e, tam, kad rumunai būtų laikomi antrarūšiais. Tai ką mes čia rengiame kaip įstatyminį e, dokumentą, yra tikrai netoleruotinas dalykas. Mes matome, jog čia taikomi dvigubai standartai ir tai yra didžiulė gėda mums visiems. Ponas Polčiak, vieną minutę. Kdo z nás by preferoval zmrzlinu? Dėkoju, pirmininkė. Kasgi norėtų dabar gauti ledus, kurie yra e, skirtingi negu tokie, kokie nurodyti ant dėžutės. Tačiau taip vyksta nuolat. Štai pavyzdžiui, gėrimų, e, spalvos agentai taipogi labai skiriasi. E, manau, kad tokią praktiką reikėtų uždrausti. Aš norėčiau padėkoti poniai Senolovai ir kitiems, kurie kovoja už vienodas piliečių teisės. Tas e, to dviguba kokybė negali egzistuoti ES, negali būti dvigubų standartų, negali būti dvigubų standartų kokybės, e, negali būti ir dviejų kategorijų europiečių. Aš pasisakau už pakeitimus. Deja, Čekijos vyriausybė palaikė kompromisą, e, kuriuo patvirtinamas platesnis ir nekonkretesnis apibrėžimas vartotojo. Ačiū. Na, o dabar spontaniškų pasisakymų ratas baigėsi. Poniai Jūrovai komisijos vardu dabar žodis. Dėkoju. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamieji parlamento nariai. Aš dabar sugalvojau kalbėti čekiškai pabaigai ir taip subaščiau dėl puikių priežasčių. Aš atitinkamą poziciją turiu dėl dvigubos kokybės produktų. E, pirmiausia, kaip ir Čekė, matydama skirtingos kokybės produktus savo šalyje. Kurgi mes buvome prieš pusantrų metų? Vyko daugybė žemės ūkio tarybų, e, išklausiau jų metu ir valstybių narių pozicijų, kai kurios jų abejojo ir problemos egzistavimu ponios Sarnalova, Borsanų šiame parlamente ir kiti garsiai sako, kad ši problema egzistuoja, kad ta problema tikrai nėra e, sugalvota iš neturėjimo ką veikti. Daug ką girdėjome šiuo klausimu. Šiandien mes pristatome direktyvą, o tuo pripažįstame, kad problema egzistuoja. Direktyvoje yra kalbama apie nesažiningą priekybos praktiką ir tai jau yra žingsnis į priekį, kurgi mes buvome prieš pusantrų metų. Man buvo parengti tyrimų rezultatai aštuoniuose skirtingose valstybėse narėse. Skirtingi metodai buvo panaudoti. Taip pat susitikau su pramonės, žemės ūkio, prekių ženklų atstovais kurie man sakė, kad testai yra, testais yra manipuliuojama, nereikia čia e, painioti skirtingų dalykų. Taigi galiausiai mes investavome į metodą. Šiuo metu kaip tik antrasis atrinktų produktų etapų testavimas vyksta valstybėse narėse. Ir štai jau dabar matome, kad 20-30 procentų produktų ženkliai skiriasi mūsų parengtas metodas taip pat rodo, kaip prekybiniai ar maisto srities patikrinimai iki šiol vykdavo. Mes, aišku, valstybėms narėms nesakome, kaip reikia tuos patikrinimus atlikti. Taigi situacija yra tokia, kokia yra šiandien, metodas e, mūsų parengtas ir štai galime pradėti dirbti su šiuo metodu. Na, o dabar kas dėl jūsų pateiktų argumentų. Palyginkime šokoladą, ledus. Matome, kad produktai skiriasi. Ir štai pavyzdžiui, patikrinimų metu nustatoma, kad mažiau, e, jeigu mažiau kakavos e, yra naudojama šokolade atitinkamame, tokie produktai neturi būti laikomi atitinkamos e, kokybės produktais. Galbūt labiau pasitikėkime rinkos priežiūrą. Galbūt tikrai e, rinkos priežiūros tarnybos imsis drąsių sprendimų ir atskiriais atvejais spręs šią problemą. Ponas Paspišil kalbėjo apie nekonkrečias apibrieštis. Jeigu dabar dirbtume remdamėsi skirtingais metodais, tai kokybės vienodos taip pat negalime užtikrinti. Direktyvoje kalbama apie produktus apskritai. Tai apima visus produktus, pavyzdžiui, vaistų, vaistus, netgi ar kvepalus, automobilių detalės, Būtent todėl mes turėjome aptakiai apibriežti, kas yra nesažininga priekybos praktika. Aš tiesiog siūlyčiau pasitikėti tikrintojais, inspektoriais, siūlau pasitikėti jais, nes manau, kad jie atitinkamais atvejais savo darbą tinkamais atliks, tinkamai atliks. Aš taip pat e, šią problemą savo šalyje glaudžiai sako, Na ir dar vienas dalykas, kurio neturėjome prieš pusantrų metų - visuomenės informavimas. Ponas Kšybekas sakė, kad aktyvūs piliečiai turi aktyviau įsitraukti šį procesą. Tačiau dabar sudėtinga tai padaryti. Žmonės yra tapę įtarus, įtariais tiksliau. Ir štai pavyzdžiui, netgi prekybos tinklai nežino, kad gamintojai kartai skirtingos kokybės produktus gamina. Jeigu tikrai tam tikrais atvejais yra nustatyta skirtinga kokybė to paties produkto, reikės įrodyti, kodėl tai padaryta. Mano manimu, neįmanoma to pateisinti ir aš labai tikiuosi, kad inspektoriai to paties požiūrio laikysis, tikrintojai tai yra. Aš siūlau griežtesnį teisės aktą parengti. Didžioji dauguma valstybių narių buvo prieš tai, taigi reikia kompromiso galbūt. Aš sieksiu, kad valstybėse narėse dvigubos kokybės produktų nebeliktų. Reikia pašalinti tai iš rinkos, reikia labai ryštingai užtikrinti rinkos priežiūrą. Aišku, visą tai turi būti atliekama laikantis direktyvos nuostatų, jų neperžengiant. Na, o kitas svarbus dalykas - piliečių, vartotojų, taip pat mažmenininkų informavimas geresnis. Na ir trečias dalykas - galima, tiksliau, reikėtų numatyti peržiūrą teisės akto. Jeigu, pavyzdžiui, būtų nustatyta, kad teisės akte yra spragų, tokiu atveju reikėtų sugriežtinti jo nuostatas. Tačiau būtent dabar reikėtų imtis ryštingų sprendimų. Jeigu dabar šį tekstą atsiimtume, tai ko gero sugrįžtume į tą situaciją, kurią turėjome prieš pusantrų metų. Na, o dabar asmeniškai nuo savęs dar pasakysiu, kad panaudojau visą savo kūrybiškumą ir pykti kaip Europos vartotoja tam, kad pristatyčiau šį projektą. Na, nebuvo galbūt aiškiai nurodyta, ar būtent man reikėjo šį darbą atlikti, bet galbūt ateina momentas ir kažkam reikia imti šio darbo. Mano manimu, įmanoma surasti sprendimą, kompromisą. Mano manimu, nereikėtų tiesiog sakyti spaudai, kad tai yra dar vienas dalykas skiriantis rytų nuo vakarų Europos. Ir tikrai negalima sakyti, kad vidurio ir rytų Europa yra vakarų Europos šiukšliadežę. Reikėtų susilaikyti nuo tokių kalbų. Dėkoju, kad manęs išklausėte. Na ir labai tikiuosi, kad tekstas bus patvirtintas parlamente. Ačiū. Na, o dabar žodis ponui pranešėjai, ponui Daltonui. 90 procentų kalbėtojų kalbėjo tik į vienus vartus. Taip, jūs daug kalbėjote apie geopolitiką kokybę. Tai yra labai svarbus susitarimas, tačiau nesuprantu, kodėl dabar kolegos nori palaidoti šį susitarimą vien dėl to, kad kažko nepasiekė. Nepamirškime, kad kai kuriuose valstybėse narėse skirtingi skoniai yra vertinami, skirtingi ingredientai. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, Coca-Cola Jungtinėje karalystėje e, yra gaminama iš E, cukranendrių. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ir kitur iš cukrinių runkelių cukrus, pagamintas cukrus naudojamas. O pavyzdžiui, rytų Europoje izogliukozė naudojama, e, nes būtent čia jį gaminama, tas pats ir yra JAV daroma. Tai vėlgi klausimas kyla, kur geriausias produktas turimas. Nes dabar, jeigu patvirtinsime tuos pakeitimus, tai kiekvienam iš skirtingų ES produktų, milijonams produktų, ta pati procedūra turėtų būti taikoma. Be to, nebebus jau patvirtinus pakeitimus dėrybų. Taryba ir komisija nurodė, kad jie padarė, visus įmanomus, e, padarė visas įmanomas nuolaidas. Laiko nebeturime. Ir dabar Europos parlamentų laikantis nerealistiškos pozicijos tiesiog e, prarasime visus pasiekimus dėl geokokybės, e, dėl rinkos skaidrumo, dėl rinkų palyginimo, tiksliau kainų palyginimų skaidrumo ir kitų dalykų. Galbūt e, neatsisakykime visų šių pasiekimų. Aš tiesiog norėčiau uh, E, padėkoti Cameronui Smetui, Alex Davis ir Johnny Gaff, visiems savo komandos nariams. Ačiū. Diskusijos dabar yra baigiama šio klausimu, o balsuosime rytoj. Toliau panios Ajūzo pranešimas. ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas. Žodis poniai pranešėjai dabar keturioms minutėms. Micro, please. Señor presidente, señor comisario. Gerbiamasis pirmininkė, gerbiamasis komisijos e, nariai. Štai šiandien po 20 metų praleistų parlamente turiu garbės pasisakyti ir pristatyti pranešimą apie maisto grandinės saugą. Prieš 20 metų, kai pradėjau dirbti parlamente, karvių kempinlygės atvejai buvo aktualūs. Aš dirbu šiais klausimais, taip pat Ispanijoje aktualiais klausimais. EFSOS steigiant e, EFSA steigiamą reglamentą, kai tvirtiname, aš taip pat e, turėjau svarbų vaidmenį. Dabar šiandien ES mes turime aukštą maisto saugos lygį, olio užtikrinimą. Ir turiu pasakyti, kad mūsų maisto pramonė tikrai puikaus lygio, konkurencinga. Na, o EFSA, kurios kontaktiniu asmuo, asmeniu aš esu parlamente, atlieka puikų stebėsenos e, darbą. Tačiau galbūt atėjo laikas atnaujinti 2002 metų reglamentą, galbūt kai ką galima patobulinti. ES piliečiai vis labiau domisi vertinimo, rizikos nustatymo procesais, taip pat domisi moksliniais tyrimais, kuriuo pagrindu yra priimami sprendimai. Gaila, kad čia parlamente e, buvo dirbama sparčiais, ne, sparčiai nepakankama laiko buvo skirta diskusijoms, žiniasklaidos e, daromas spaudimas buvo didžiul, didžiulis. Na ir dabar e, kalbėti apie rizikos vertinimą maisto grandinėje, jos skaidrumą ir tvarumą yra ambicingas pavadinimas. Manau, kad vis dėlto pavyko mums pasiekti savo tikslo. Tai yra pasiekti, kad sprendimai būtų priimami remiantis moksliniais vertinimais ir taip pat pavyko pasiekti aukšto saugos lygio. Tačiau manau, kad vis dėlto, jeigu sprendimai būtų priimami skaidriau, piliečiai galėtų labiau pasitikėti šiais sprendimais. Piliečiai galėtų turėti prieigą prie informacijos, nekonfidencialūs sprendimai dabar būtų teikiami, kai tik tai prašymas būtų patenkinamas. Būtų sukūriama duomenų bazė, siekiant užtikrinti, kad būtų pateikti visi moksliniai tyrimai įmonių, prašant suteikti e, ir leidimą Na, o įmonės, kurios nesilaikys šių reikalavimų, E, galės būti nubaustos. Taigi dabar puikiai pusiausvėra surasta tarp skaidrumo ir pramonės interesų siekiant ir toliau dėkti inovacijas maisto sektorėje Europoje. Informacijos atskleidimas e, bus atliekamas nepažeidžiant intelektinės e, nusavybės teisų siekiant užkirsti kelią nesažininkam tokios informacijos naudojimui komerciniais tikslais, e, buvo numatyti ir saugikliai informacijos apsaugojimui, nepaskelbimui tiksliau. Štai pavyzdžiui, atsakamumo reikalavimas. Na, o kas dėl EFSOS yra ir teigiamų dalykų. Nuo šiol parlamento du atstovai valdyboje dalyvaus Taip pat moksliniam ir techniniame komitete valstybės narė savo atstovus deleguos. Valstybių narių mokslininkai taip pat aktyviau dalyvaus autorizavimo procesų patvirtinime. Na, o kas dėl konfidencialių dokumentų, gamybos procesas, pavyzdžiui, būtų vienas iš tokių elementų dalis. Iš tok... Taigi čia novatoriški sprendimai ir šioje srityje yra priimti. Uh, Kokie dar teigiami dalykai? Rizika vertinama bus remiantis moksliniais duomenimis ir taip pat bus padidintas priimamų sprendimų skaidrumas. Deja, gaila, kad homologizuotas nebuvo šis procesas su e, vaistų ir cheminių e, e medžiagų agentūros procesais. Ne, bet nepaisant to, kviečiu visus balsuoti už šį pranešimą. Ačiū. Na, o dabar žodis komisijos vicepirmininkui Katainen. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Mes galime didžiuotis tuo, kad turime vieną iš geriausių maisto saugos grandinių pasaulyje. E, žmonės vis labiau domisi maistu, jie nori žinoti, ką valgo, iš kur tie produktai yra gauti. Aišku, rizikos vertinimas ir jos valdymas e, maisto grandinėje yra svarbus visiems klausimai. Tad nestebina, kad ES Piliečiai nori papildomų garantijų susijusių su jų valgomo maisto sauga. Nesenų e, teisės aktų peržiūrėjimas ir piliečių iniciatyva susijusi su e, maisto sauga liudija apie tą augantį interesą. Noriu pirmiausia pasveikinti Europos parlamentą ir tarybą. E, pasakydamas, kad tarp institucinių dėrybų E, teigiamas rezultatas dėl komisijos siūlymų dėl skaidrumo ir tvarumo rizikos vertinimo maisto grandinėje e, yra tikrai svarbi visiems tema. Buvo daug, kas, daug institucijų sitraukusios iš, šios, iš šio klausimo svarstymą, vyko konstruktyvus keitimasis nuomonėmis. Mums pavyko pasiekti sutarimo dėl komisijos siūlymo per rekordinį dešimties mėnesių laikotarpį. Šis e, dokumentas dėl rizikos vertinimo taisyklių yra kertinis akmuo, padedantis atsiliepti į piliečių lūkesčių susijusių su rizikos vertinimu maisto grandinėje ir su jos skaidrumu ir tvarumu. E, taigi, e, trumpai apie tuos svarbiausius tikslus, kurie buvo keliami. Tas susitarimas buvo peržiūra visos maisto saugos sistemos. Daugiausia buvo susitelkta prie skaidrumo užtikrinimo elementų. Rizikos vertinimas tinkamas padės tinkamai užtikrinti pasitikėjimą maisto saugos grandinę. Tai taip pat yra atsiliepimas į piliečių lūkesčius turėti saugią maisto grandinę. Ir ES piliečiams tai yra labai svarbus dalykai. Tas tarpinis sustarimas taip pat numato, kad bus atskleistos visos mokslinės studijos ir duomenys e, susiję su mm, atliktais moksliniais tyrimais. Visa tai bus rizikos vertinimo maisto grandinėje sistemos dalis. Šis informacijos atskleidimas yra susijęs su kitais dviem siūlomais veiksmais - viešosiomis konsultacijomis, e, kai buvo teikiamos studijos ir taip pat komisijai turės būti notifikuojamos tos studijos dėl e, leidimų suteikimo. Ir EFSA dabar tvarko šią sritį ir už ją yra, yra atsakinga. EFSA turi turėti reikiamus e, mokslinius e, įrodymus prieš pateikdama e, savo mokslinę nuomonę. Visa tai irgi skirta tam, kad piliečių pasitikėjimas auktų rizikos vertinimu. E, taip pat tame tarpinėme susitarime, be kita ko, kalbama ir apie maisto pašarų sektorių. Mes nu, esame numatę tam tikrus e, saugiklius, kad nebūtų atskleista jautri informacija. E, tai Tai yra taip pat ir susitarimas, kur dėmesio pakankamai skiriama ir autoriaus teisų užtikrinimui, ir intelektinės nuosavybės apsaugai. E, visa tai turės svarbę įtaką skatinant inovacijas ir pripažįstant ir tvirtinant ES maisto produktų saugą. E, Pareiškų teikėjams e, šie, šis, šis dokumentas yra svarbus, nes atsiranda naujų galimų dalykų. Galimų dalykų. Bus galima e, paprasčiau mūsų inovuotojams veikti. Daugiau skaidrumo bus užtikrinta, e, tuo būdu EFSA galės dirbti svaria, e, skaidriau, Valstybės narė, valstybėms narėms bus atstovaujama e, EFSA valdyboje. Valdyba Valdyboje bus du nariai, kuriuos deleguos Europos parlamentas. Taigi, kaip žinote, gerbiami Europos parlamento nariai, tai atitinka Europos tarybos parlamento ir komisijos bendrą požiūrį į e, kuris yra išdėstytas 12 metų tarp institucijų sutarimo bendrame požiūrėje. Taip pat Nepažeidžiant EFSA nepriklausomybės, valstybės narės bus aktyviau įtraukiamos į tai, kad daugiau ekspertų būtų darbo grupėse EFSA. Labai svarbu, kad rizikos, ver, su rizik, rizikos vertimu galėtų susipažinti mūsų piliečiai. Viso to tikslas yra pagerinti rizikos suvaldymą ir pateikti maksimum informacijos. Visa tai padeda pagrindus e, rizikos valdymo e, visapimančiai strategijai, e, kuri turi būti nuosekli ir, kaip jau sakau, visapimanti. Tokį tikslą turi Europos komisija ir valstybės narės. Pone pirmininkė, aš noriu padėkoti Jums už Jūsų įsitraukimą, sprendžiant šį klausimą ir siekiančio susitarimo ir tikiuosi, kad plenarinėme posėdėje šis klausimas sulauks pritarimo. Ačiū. Dėkoju ponui Katainen, sako pirmininkas. Dabar e, peš komiteto vardu kalbės kolegas Iraus Antos, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pirmiausia, noriu padėkoti e, tiems, kurie nuveikė šį puikų darbą dėrybose. Ypač aktyvus buvo mūsų pranešėjai. Dabar nevel, nekalbėsiu apie tos visus pozityvius pasiektus aspektus, nes turiu tik minutę laiko pasisakymui. Noriu pasakyti, kad jūros produkcijos e, saugumo vertinimas nėra toks pat kaip kitų maisto produktų. Ir be, nepaisant to, EFSA nebus jokių žuvininkystės atstovų. Šis klausimas yra juolap svarbus, jeigu žinotume, kad 70 procentų ES suvartojamų produktų yra importuojami iš trečiųjų šalių. Tad reikės užtikrinti, kad mūsų apsaugos standartai e, yra e, įgyvendinami tinkamai. Žmonės nori valgyti sveikesnį maistą. E, kovoti su tokiom rykštėm, kaip pavyzdžiui viršsvoris, kuris tampa labai rimta problema mūsų šalyse. Ir visą tai labai svarbu atsižvelgti, sprendžiant visas bendras problemas. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar išklausysime politinių frakcijų atstovus ir pirmiausia kalbės EPP atstovė ponė Dėliai. Pusantros minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Šios kadencijos metu mes matėme, kokie svarbus buvo su pesticidais suėję e klausimai, maisto saugos klausimai, e, kiek, už, kiek tie klausimai užėmė mūsų laiko ir dėmesio. Piliečiai nori žinoti, kaip veikia ES maisto saugos sistema ir mes kaip deputatai ir teisės aktų kuriai turime atsiliepti iš šios piliečių lūkesčius. E, mūsų primami teisės aktai kaip tik ir sprendžia tas problemas. Mes norime, kad taisyklės būtų skaidresnės ir aiškesnės. Manau, kad tai padės atkurti piliečių pasitikėjimą mūsų agentūromis ir sprendimų prieimimu. Svarbiausias klausimas yra, aišku, duomenų skelbimas. E, skaidrumas viena vertus ir konfidencialumo užtikrinimas susijęs su mokslo tyrimais e, yra svarbi pusiausvyrą, kurią netaip, sunku, netaip lengva kartais rasti. Juolab, jeigu turėsime omeny tarptautinės konkurencijos kontekstą. Taigi turime e, užtikrinti tinkamą vystimąsi ir inovacijų gyvendinimą tuo pat metu. Noriu padėkoti poniai Pilar Aujuso ir šešėlinėms pranešėjams atlikusiems puikų darbą. Prieš baigiantis mūsų kadencijai norėčiau priminti, kad man labai svarbu, kad sprendimai, kuriuos priimame, būtų paremti tvirtais moksliniais argumentais, nes tik jie gali mums padėti E, parengti tokią poziciją, kuri būtų neginčiama ir tuomet nereikėtų uh, uh, politiniams tikslams, nebūtų taip paprasta panaudoti tuos argumentus ir nebūtų taip lengva gazdinti žmonės dėl vienų ar kitų maisto produktų. Dėl to aš manau, kad Europos maisto saugos agentūra yra viena iš svarbiausių agentūrų. Dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju, sako pirmininkė, socialistų frakcijos vardu kalbės ponia Daly. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi prisimename skandalus, kurie kildavo chemijos pramonėje, kuomet buvo patvirtinti pesticidai, kurie darė didžiulę žalą, vyko didžiulės diskusijos su to susijusios ir e, įstatymų leidėjai tai sparčiai turėjo reaguoti. Ir džiugu tai, kad e, tai buvo, buvo paskapta iniciatyva, kuri parodė, jog Europa išklausė e, Europos piliečių.